Αρχίζει η συνεδρίαση. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις ακόλουθες. Vyksto, vyko darybos su frakcijomis dėl darbo tvarkės pakeitimo. Ir norėčiau su jais supažindinti. Taip pat turės balsu, turėsime balsuoti dėl bendrosios žemės ūkio politikos paskutinėme balsavime, tačiau tai bus daroma antrai, antroje sesijoje, o tai reiškia, kad šiandien numatytas ir trečiasis balsavimas šiai dienai. Atsiprašau, šitas balsavimas neįvyks, o rezultatai bus kelbiami 21 val. 30 o kiti balsavimo rezultatai yra pateikti Europos parlamento svetainėje. Dabar norėčiau paskelbti balsavimą, vakarykščius balsavimo rezultatus. Tai buvo trečiasis balsavimas, kuris vyko ketvirtadienį. Bendroji žemės ūkio politika, bendrų planų finansavimas, planų, kurie yra rengiami kartu su valstybėmis narėmis. Aštu, atsakyta 857, 7 pritarta, 1001 atmesta pakeitimas 1002, 1183 atmesti, 1003 atmesta, 797 pritarta. 857 pritarta. 1004 atmesta, 798 priimta. 799 atmesta. 730 pritarta, 801 pritarta, 802 dalis prit, atmesta. 801 pritarta. 859 atmesta. 802 pirmoji dalis pritarta, 802 antroji dalis pritarta, 803 pritarta, 1144 pirmoji dalis pritarta, tas pats 1144 antroji dalis atmesta, 860 atmesta. Bendroji žemės ūkio politika, strateginiai planai, jų finansavimas. Komitetų pakeitimai. Visi pri, pri, visiems pritarta. 233, 27 atmesta, 240 atmesta. 76 priimtas, 241 priimt, atmesta. 77 priimta. 79 iki 242 pritarta, 243, 245 atmesta, 81 pritarta, 82, 244 pritarta, 246 atmesta. 84 ir 247 pritarta, 248 atmesta, 249 atmesta, 93 priimta, 250 atmesta, 94 priimta, 251 atmesta, 252 atmesta, 257 atmesta, 288 atmesta 289, atmesta ir 227, priimta. 183, 211 CP1, 283 CP1 priimta, 290 atmesta, 211 CP2 priimta, 283 CP2 atmesta. Toliau 184, 85, 86, 87, 21 CP3, 283 CP3 priimta, 292 atmesta, 211 CP4 atmesta, 291 priimta, 189 ir 211 CP1, 283 CP4 priimta. 283 CPP5, CPP5 priimta, atsimės mes, atsiprašau, 190, 91, 21 CP6 atmes priimta, 212 CP1, 293 pritarta, 212 CP2, 294 priimta. 228 priimta, 192 ir 193 atkrito, 213 atmesta, 2, 259 atmesta, 258 atmesta, 260 atmesta, 298 atmesta, 261 atmesta, 262 atmesta, 202 priimta, 230 priimta, 263 atmesta, 264 atmesta, 284 priimta, 28 e, atkrito. Pirmasis atkrito, 231 atmesta, 232 atmesta, 13 priimta, 299 priimta, 209 ir 285 priimta, 210, 286 priimta, 30 nebalsuota, 287 atmesta, 31 priimta. Iki 9 valandos skelbiame trumpą pertraukėlę, 7 minutės pertraukėlę.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 Visi balsavimai yra vardiniai balsavimai, taigi pirmasis balsavimo raundas. Jūs galite iki 10-15 balsuosit, iki po 12-15 bus paskelbti rezultatai. Taigi, prašome balsuoti.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 tut man gerade so, wenn keiner im Saal wäre. So, die Sitzung ist wieder eröffnet. Kągi, posėdis tęsiamas. Aš norėčiau Jūs informuoti apie ankstesnio balsavimo raundo rezultatus. Rezultatai yra štai kokie galutinis balsavimas dėl, dėl lygybės tarp vyrų ir moterų pranešimo. Tai yra ES užsienio ir saugumo politikos dalis. Pranešimas buvo patvirtintas. Toliau periname prie pakeitimų dėl Andrijų pranešimo dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Taigi pirmiausia, balsavimas blokų patvirtinta. Dabar atskiri pakeitimai. Dešimtas pakeitimas patvirtintas, 56 patvirtintas, 58 pakeitimas atmestas, 75 patvirtintas, 76 patvirtintas. 102 pakeitimas pirmoji dalis patvirtinta, 102 pakeitimo antroji dalis patvirtinta, 120 pirmoji dalis patvirtinta, 120 antroji dalis patvirtinta. Toliau 132 pakeitimas atmestas, 171 pakeitimas patvirtintas. 205 pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta, 212 pakeitimas patvirtintas, 266 patvirtintas, 232 patvirtintas. 274 nauja redakcija atmesta, 257 patvirtintas, 267 CP1 atmestas, 258 D patvirtintas, 267 CP2 Atmestas. 259 patvirtintas. 260 pakoreguotas, patvirtintas, 261 patvirtintas, 233 patvirtintas, 234 patvirtintas, 71 atkrenta automatiškai. 275 pirmoji dalis atmesta, 275 antroji dalis atkanta automatiškai, 262 naujo redakcija atmestas, 72 patvirtintas, 255 atmestas, 235 naujo redakcija patvirtintas, 79 atkanta automatiškai, 80 patvirtintas. 81 patvirtintas, 268 atmestas, 82 patvirtintas, 236 patvirtintas, 84 atkrenta automatiškai, 263 naujoji redakcija patvirtintas, 89 atkrenta automatiškai, 237 patvirtintas, 90-asis atkrenta automatiškai, 269-asis patvirtintas. 109 pirmoji dalis atkrenta automatiškai, antroji taip pat. 270 atmestas, 110 patvirtintas, 231 atmestas, 238 patvirtintas, 114 atkrenta automatiškai, 239 patvirtintas, 117 atkrenta automatiškai, 276 nauja redakcija atmestas, 240 patvirtintas, 241 patvirtintas, 242 patvirtintas, 271 atkrenta automatiškai. 122 atkrenta automatiškai taip pat. 272 D atmesta, 123 patvirtintas, 243 patvirtintas, 273 atmestas, 126 patvirtintas. 244 patvirtintas, 128 atkrenta automatiškai, 245 patvirtintas, 129 atkrenta automatiškai, 246 patvirtintas, 277 nauja redakcija atmestas, 150 patvirtintas, 247 patvirtintas, 248 patvirtintas, 249 patvirtintas, 153 atkrenta automatiškai, 154 irgi atkrenta automatiškai, 250 patvirtintas, 158 atkrenta. 264 atmestas. 165 atmestas. 254 atmestas. 278 patvirtintas. 251 patvirtintas. 180 atkrenta automatiškai. 181 taip pat. 252 patvirtintas. 183 atkrenta automatiškai. 184 irgi atkrenta automatiškai. 253 patvirtintas. 187 atkrenta automatiškai, 188 taip pat atkrenta automatiškai, 229 atmestas, 3 patvirtintas, 265 atmestas, 279 atmestas. 280 atmestas, 230 atmestas, 8 priimtas, 256 priimtas. Iki 13.15, iki antro balsavimo raundo posėdėje skelbiama pertrauka. Belgium in the German delegation. Der Präsident! Pirmininkė. Äh, posėdis tęsiamas. Antrasis balsavimas. Klausimais, kurie nurodyti darbo tvarkiai. 13.15 iki 15.30 vyksta balsavimas. Balsavimo procedūra tokia pat kaip ir anksčiau. Visi balsavimai yra varniai balsavimai. Skelbiu antrojo balsavimo pradžią. Balsuoti galite iki pusės keturių, o rezultatai bus paskelbti 17 val.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 Sitzung ist wieder aufgenommen. Posėdis atnaujinamas. Skelbėme antrojo balsavimo rezultatus. Pono Jaro pranešimas dėl bendrosios žemės ūkio politikos. E GF ir strateginių planų. Komisijos pasiūlymas su pakeitimais patvirtintas. Buvo pateiktas prašymas gražinti pasiūlymą atgal. Tai patvirtintas ponios Pliur pranešimas BŽUP finansavimo valdymo ir stebėsenos. Komisijos pasiūlymas su pakeitimas patvirtintas. Taip pat prašyta gražinti pasiūlymą, taip pat jis taip pat patvirtintas ir Pagaliau pono Andrijo pranešimas dėl BŽUP bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimų. Komisijos pasiūlymas su pakeitimas patvirtintas ir taip pat prašymas gražinti atgal į komitetą. Šį pranešimą taip pat patvirtinta. Posėdžio protokolas e, šios savaitės bus pateiktas palmeto patvirtinimui per kito posėdžio pradžią. Jeigu patvirtinti E, prieštaravimų nėra, rezoliucijas ir sprendimus perduosiu tiems, kam jie skirti. Prieš baigėdant šį posėdį, pirmininkas paprašė perskaityti šį pranešimą. Ar aš e, pirmininko vardu, savo vardu ir kitų kolegų vardu norėčiau padėkoti visiems, kurie leido suorganizuoti šią sesiją ir ją pravesti ir prisidėjo prie kasdieninio parlamento darbo iššūkių kupinais laikais. Be jūsų e, darbo mums nepavyktų įgyventi savo įgaliojimų. Ačiū Jums visiems už darbą, dedikaciją, atsidavimą ir aš visiškai pritariu pirmininko žodžiams. Parlamento sesija nutraukiama e, ir šis posėdis baigiamas. Ačiū.